Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch darum. Ponas ir ponai, prašyčiau užimti savo darbo vietas, kad mes galėtume pradėti balsavimą. Ir aš iš karto norėčiau e, pakreipti jūsų dėmesį į septintąjį darbo tokias klausimą. Tie, kas nori e, dalyvauti balsavime, likite čia, kitus prašysiu išeiti. Ir dabar prašysiu e, suteikti žodį ponui Kritam Arsenis, tai yra e, šito pranešimo pranešėjui. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už tai, kad Uh, what has been concluded. Uh, šį rytą buvo uh, daug diskutuota ir visos politinės frakcijos priėmė daug žadantį sprendimą. Labai dėkoju visiems už tai ir manau, kad tai yra geriausia žinia, kurią mes galime nusiųsti mūsų piliečiams, kad mes randame bendrą sutarimą. Tad dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Labai ačiū. Ir e, e, šiandieną rytą buvo padarytas nedėlis pakeitimas ir kitos frakcijos taip pat prisitraukė prie kompromiso. Ir galbūt e, dabar tai nėra įtraukta į išdalintą balsavimo sąrašą. E, taigi dabar mes pradedame balsavimą. Pirmasis pakeitimas konsoliduotis, kas už, kas prieš, susilaikoma, prie, sulaikyta, priimta. E, toliau 114 e, konsoliduotas pakeitimas. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikyta priimta. Wir kommen zum Consolidated Amendment. Peršokame. Trečiasis konsoliduotas pakeitimas. Pone Šnerhat. Ponas Šnerhat. Trumpai. Aš taip pat buvau pateikęs pakeitimų siūlymų. Jie yra įtraukti į pasiūlymą, tačiau čia parašyta visai kas kita. Čia, e, kur kalbama apie žemės ūkį, turėjo būti pasakyta savanoriškai, o čia parašyta privalomai. Taigi, manyčiau, kad reikėtų atskirai balsuoti dėl tų mano pakeitimų, kadangi mano intencija buvo visai kitokia negu čia parašyta. EPP pasirašė po šiais konsoliduotais pakeitimais ir manau, kad jūsų pastaba nebegalioja. Galbūt jūsų darbo grupėje galėtume dar kartą aptarti šį klausimą. Dėl to, kaip turime elgtis ateityje, kad taip neatsitiktų. Taigi balsuojame dėl trečiojo konsoliduoto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. Dar šokturim į priekį. Bei mir ist es die Seite 11 puslapis, ketvirtasis konsoliduotas pasiūlymas, kas pritarė jam, prieš, išlaiko, ketvirtasis taip pat priimtas. Dabar balsuojame agri 23 pakeitimą. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 24. Grįžtame prie 23 ir balsuojame kortelėmis. Ban, balsuojame. žaliųjų vienu per daug sistemoje. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. 18 už, 23 prieš, atmesta. 24 už, prieš, primta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. Agri 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. Konsoliduosis penktasis pasiūlymas, kas už, prieš, laiko primta. Šoktelim vėl į priekį. 16 puslapis. Šeštasis konsoliduotas pasiūlymas. Kas už? Prieš. Printa. Toliau į priekį. 18 puslapis. Ne. Atrodo, kad jau išspręsta problema. 20 puslapis konsoliduotas septintasis pasiūlymas. Kas už? Prieš. Vis laiko priimta. Toliau tekste. Aštuntasis konsoliduotas pakeitimas. Kas už? prieš priimta. Devintasis konsoliduotas pakeitimas, kas už? Prieš, išlaiko, priimta. Trys šimtai dvidešimt pirmasis. 314 prieš tai. Balsuojama dėl 314 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Kiti pakeitimai atkrenta. 321. Kas už? Prieš. Slaiko priimta. Atmesta. 3, 2, 2. Kas už? Prieš. Suslaiko priimta. Atmesta. 323 už. Prieš. Suslaiko atmesta. Dar kartą elektroninėmis kortelėmis balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame. 17 už, 31 prieš atmesta. 70. Kas už? Kas prieš? Suslaiko. Priimta. 71. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuoniasdešimt pirmasis už. Dagegen. Prieš. Susilaiko priimta. Du tapatus pakeitimai. Jie atkrenta, balsuoti nereikia. Pirmasis pakeitimas. Kas pritarė, pakelkite ranką. Prieš. Atrodo, pritarta. Dėl visako balsuokime kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigime. 38 už, 13 prieš. Akivaizdu, kad pritarė. 82, 83. Ta patus, kas už prieš, susilaiko priimta. 84, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 85, už, prieš, Laiko. Galvočiau, kad pritarta, bet dėl viso ko pasitikrinkime kortelėmis. Baigite balsuoti. Baigime. 29 už, 22 prieš. Printa. Šimtasis 32 puslapyje. Kas už? Kas prieš? Laiko priimta. Šimtas antrasis. Kas už? Kas prieš? Jis laiko atmesta. Šimtas pirmasis. Už? Prieš? susilaiko priimta. 104 už prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 105 už, prieš, susilaiko priimta. 107 už, prieš, susilaiko atmesta. 106 už, prieš susilaiko priimta. 108 prieš susilaiko priimta. 111 už prieš susilaiko priimta. Penktasis už prieš šis laiko atmesta. Dėl penktojo balsuojame kortelėmis. Baigėte balsuoti? Alde vienu balsu per daug sistemoje. Ištraukite kortelę. Baigime balsuoti. Keturiasdešimt šeši už, devyni prieš. Pritarta. Šimtas dvyliktasis ir agri penkta, penktasis. Kas už? Identiški pasiūlymai. Prieš. Susaiko. Tikriname. 112 ir 5 balsuojami kortelėmis, nemat, nes matau gerai iš čia, iš tos vietos. Baigime. 31 už, 20 prieš, priimta. Šeštasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Turime balsuoti kortelėmis. Liberalai nebuvo drausmingi. Arba nesimatė jų balsavimo. Baigime. 22 už, 20, 32 prieš atmestą. konsoliduotas dešimtasis pakeitimas už prieš priimta. 129 už prieš slaiko priimta. 130 už prieš susilaiko priimta. Kitas atkrenta ir baigiamasis balsavimas kortelėmis kaip visada. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. 44 už, 8 prieš, 3 susilaikė. Ir visiškai baigiamasis balsavimas dėl teisėkoros akto projekto. Ar visi balsavote? Baigime. 36 už, 13 prieš, vienas susilaikė. Sveikinu pranešėją. Azernis taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams. Puikiai atliktas darbas, prireikė penkių minučių balsuojant. Dėkoju už nuveiktą darbą. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bericht, zum Bericht von Jill Pagnot. Dabar periname prie kitos nuomonės. Nuomonės uh, e, Žil Parnio, tai yra e, um, 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 pakeitimas kas už. 51 kas už, kas prieš. Nesimatome, reikės e, balsuoti elektroniniu būdu. 51 pakeitimas, pradedame balsavimą, elektroninį. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. 51 pakeitimas. 57 už, niekas nesulaikė, niekas nebalsavo, atrodo, vertimas trupučiuką vėl, vėlavo ir gerai, nu, puikų patvirtinome. Taigi dabar 52 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Konsoliduotas antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir 30, 53 e, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 54 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 55 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 56 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau balsuojame dėl um, 57 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikyti atmesta. 59 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 60 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 61 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 62 kas už kas prieš, susilaikė priimta. 63 e, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 65 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 66 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 69 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 70 už, prieš, susilaikė, priimta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, priimta. 75 kas už kas prieš, susilaikė atmesta, 76 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 77 už, prieš, susilaikė atmesta, 17 už, prieš, susilaikė priimta, 18 už, prieš, susilaikė priimta, 78 už, prieš, susilaikė atmesta, 19 už, prieš susilaikė priimta. Priimta. 79 už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisinis trečias pasiūlymas už, prieš susilaikė priimta. 21 už, prieš susilaikė priimta. 25 už, prieš, susilaikė priimta, 82 už, prieš, susilaikė atmesta, 83 susil... už, prieš, susilaikė atmesta, 74 už, prieš, susilaikė atmesta, 65 už, prieš, susilaikė atmesta. 86 už, prieš, susilaikė atmesta. 88 už, prieš, susilaikė atmesta. 89 už, prieš, susilaikė atmesta. 90 už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar turime du identiškus pakeitimus 23 ir 91. Kartu balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 92 už, prieš, susilaikė, atmesta. 93 už, prieš, susilaikė, atmesta. 94 už, prieš, susilaikė atmesta 95 už, prieš susilaikė atmesta 24 už, prieš susilaikė priimta 96 už, prieš susilaikė atmesta 25 už, prieš susilaikė priimta Dar du identiški, 97 ir 98 pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 27 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 99 už prieš, susilaikė priimta, šimtasis už, prieš, susilaikė priimta, šimtas pirmas už, prieš, susilaikė priimta, šimtas antras už, prieš, susilaikė priimta, šimtas trys už, prieš, susilaikė priimta, 104 už, prieš, susilaikė priimta, 105, 106 balsuojame kartu, nes turinys vienodas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 28 yra žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 107 kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 108 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 109 už, prieš, susilaikė atmesta, 29 už, prieš, susilaikė priimta, 30 už, prieš, susilaikė priimta. 110 už, prieš, susilaikė priimta. 111 už, prieš, susilaikė atmesta. 112 už, prieš, susilaikė atmesta. 113 už, prieš, susilaikė atmesta. 114 už, prieš, susilaikė, priimta. Turbūt patikrinsime geriau. 114 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, patikrinsime. Ar visi balsavote? EPP e, e vienu balsu per daug. Aš 38 už, 22 prieš, e, priimta. 116 už, prieš, susilaikė, atmesta. 117 už, prieš, susilaikyta, atmesta. 31. Tai žodinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 118 ir 119 identiški, balsuojame kartu, kas už, kas prieš, atmesta. 32 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar periname prie konstatuojamų dalių. 33 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas pasiūlymas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 39 e, už, prieš susilaikė atmesta. Toliau 40 pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė atmesta, antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta, 41 už, prieš, susilaikė atmesta, 42 žodinis pakeitimas už prieš, susilaikė, priimta. 43 už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 7 už, prieš, susilaikė, priimta. 45 už, prieš, susilaikė, priimta. 8 už, prieš, susilaikė, priimta prieš susilaikė priimta, 46 už, prieš, susilaikė atmesta, 47 už, prieš, susilaikė atmesta, 9 už, prieš, susilaikė priimta, 48 už, prieš, susilaikė atmesta, 10 už, prieš, susilaikė priimta, 49 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame elektroniniu būdu e, dėl galutinio balsavimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsu, balsavimas baigtas. Rezultatai. 52 už, 7 e, susilaikė. Balsuojame elektroniniu būdu dėl e, teisės akto pasiūlymo, kas už elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? EPP vėl vienu per daug. 500 už, 6 susilaikė. E, sveikiname Žil Panjo, gerai padirbėjus ir sveikiname dėl sėkmingo, bals, sėkmingos, sėkmingo balsavimo dėl šio pranešimo komitete. Well, at least you have a reasonable voting list. Yeah, Jetzt kommen wir zum Bericht Rosbach. Es ist eine Abstimmung. Rosbach pranešimas. Balsuojame dėl jo elektroninėmis kortelėmis. Tikiuosi, baigėte balsuoti. Baigėme. Be prieštaravimo, vienbalsiai. Sveikinu. Ja, wir haben jetzt eigentlich vorgesehen, den Tagesordnungspunkt 10 abzustimmen. Norėjome pasiūlyti balsuoti dėl dešimtojo darbo tvarkės klausimų, tačiau buvo paprašyta atidėti šitą balsavimą. Frakcijos to paprašė, paprašė taip pat žuvinkysės komitetas, kadangi dar nebaigtas kompromisų sudarinėjimo procesas. Taigi dešimtas darbo tvarkės klausimas atkrenta. Vienuoliktasis darbuotojų klausimas, Jordan pranešimas. Taigi, vienuoliktasis darbo tvarkės klausimas. Energetikos veiksmų planas iki 2050 metų. Buvo tikėtasi, kad paskutinę minutę bus pakeitimų, tačiau atrodo, kad vis dėlto frakcijas jų negavo ir dabar balsuosime dėl to sąrašo, kuris yra patiktas. Konsoliduosis pakeitimas pirmas. Kas už? Prieš. Priimta. Devintasis. Kas už? Prieš. Dar kartą keliame ranką. Kas už devintą? Kas prieš? atmesta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Konsoliduotas pakeitimas 2, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 20 pakeitimas, antroji dalis, kas už, prieš, primta. Šeštasis. Pagėdaujate dar kartą balsuoti kortelėmis dėl 20. Prašome. Baigiame. Baigiame balsuoti. 31 už. 31 prieš. Taigi atmesta. Šeštasis konsoliduotas pakeitimas pakeistų turiniu, kas už, kas prieš, vis laiko priimta. Prašoma dar kartą balsuoti kortelėmis dėl šeštojo konsoliduotojo pakeitimo. Tai ir darome. Vajame. Trisdešimt du už, trisdešimt prieš. Priimta. Dabar balsuosime dėl 23 pakeitimo kaip papildomo pakeitimo. Pas mane dokumente tai yra penktajame puslapyje. Kartoju. Turėtume balsuoti dėl 23 pakeitimo kaip papildomo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Išlaiko priimta. 31. Už, prieš, susilaiko priimta. 32. Už, prieš, susilaiko priimta. 33. Už, prieš, susilaiko atmesta. 36. Už, prieš, susilaiko priimta Atmesta. 38 už. Prieš. Suslaiko. Neaišku. Balsuosime dėl 38 kortelėmis. Prašau. 38 pakeitimas. Baigime. 29 už. 30 prieš. Atmesta. 41 dalimis. Pirmoji dalis už prieš jūs laiko primta. Antroji dalis už prieš laiko nelabai aišku. Keturiasdešimt pirmasis antroji dalis. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Trisdešimt septyni už, dvidešimt trys prieš, du susilaiko. Trisdešimt ketvirtasis. Balsuojame. 34 už. Balsuojame pakeldami ranką dėl 34 pakeitimo, kas už, kas prieš, visų laiko priimta. 37 už, prieš, prieš, susilaiko priimta. 42 dalimis pirmoji. Prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 44 vėl dalimis, kas už pirmąją, prieš, susilaiko. Keturiasdešimt ketvirtas pakeitimas, pirmoji dalis balsuojama kortelėmis. Ar balsavote visi? Baigime. 33 už, 30 prieš. Antroji dalis. Už, prieš. Susilaiko atmesta. 45 už. Prieš. Susilaiko priimta. 46 už. Prieš. Susilaiko atmesta. Priimta, atsiprašau. 43 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 57 už, prieš. Kortelėmis dėl 57, prašau. Baigime. Trisdešimt du už, trisdešimt prieš priimta. Keturiasdešimt septintasis už. prieš, susilaiko, priimta. 19 dalimis už pirmąją dalį, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 71 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 55 už, prieš, susilaiko atmesta. 56 už, prieš, susilaiko priimta. Konsoliduotas penktasis pakeitimas, kas už, prieš, laiko priimta. 65 antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 66 antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Puslaiko priimta. 66 antroji dalis pasuojame kortelėmis. Pradame. Baigime. 33 už, 29 prieš. Priimta. Septyšimt du. Už, prieš, atmesta. Septyšimt trečias. Už, prieš, atmesta. Septyšimt penktas. Už, prieš, išlaiko, atmesta. 74 už, prieš, susilaiko, priimta. 76 už, prieš, susilaiko, priimta. 77 už, prieš, susilaiko, priimta. 78 už, prieš, susilaiko, priimta. 79 už, prieš, prieš, susilaiko priimta. 80 už, prieš, susilaiko priimta. 86 už, prieš, priimta. 81 už, prieš, susilaiko priimta. 67 už, prieš, susilaiko priimta. 189 už prieš susilaiko priimta. 90 už prieš susilaiko atmesta. 82 už prieš susilaiko atmesta. 84 už prieš susilaiko priimta. 63 už prieš susilaiko priimta. 85 už prieš susilaiko priimta. 88 už prieš priimta. Ir baigiamasis balsavimas kortelėmis. Ar visi balsavote? EPP vienu balsu per daug. Vis dar per daug. Dabar viskas tvarkoja. Baigime. 52 už, 9 prieš, 2 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Gut, wir kommen jetzt zum Bericht Antonescu. Pereiname prie Antonescu pranešimo. Prašyčiau susėsti savo vietas, jeigu norite balsuoti. Dabar balsuosime dėl 26 pakeitimo kas už. Trys dalys. Pirmoji dalis kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis už. Už prieš, susilaikė. Neaišku. Antroji dalis patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 30 už, 30 prieš, atmesta. Trečioji dalis kas už, kas prieš. Priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Priimta. Trečio, trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, priimta. Septintas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas už, prieš prieš susilaikė priimta 9, 9 už, prieš susilaikė priimta 28 už, prieš susilaikė atmesta 29 už, prieš susilaikė priimta 10 už, prieš susilaikė priimta 11 už, prieš susilaikė priimta 30 už, prieš susilaikė priimta 31 už prieš susilaikę priimta 32 už, prieš susilaikę priimta 33 už, prieš susilaikę priimta 12 už, prieš susilaikę priimta 34 už, prieš susilaikę atmesta 13 už, prieš susilaikę priimta 14 už, prieš susilaikę priimta 15 už prieš susilaikė priimta 35 už, prieš susilaikė priimta 36 už, atsiimta, tiksliau 36 atsiimtas, jis buvo atsiimtas, tada pereiname prie 41 pakeitimo, 42, 42 už. Dabar balsuojame dėl 42 pakeitimo, nes visi kiti nuo 36 iki 41 buvo atsiimti, kiek man žinoma. Matau, kad jūs linksite pritardami, tai vienas teisingai tai buvo, taigi balsuojame dėl 42, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. O gal patikrinkime. 42 elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. 32 už, 31 prieš. Priimta. Bet kokiu atveju. 43 už. Pri, e, priimta 44 už prieš susilaikė priimta. 45 už, prieš susilaikė priimta, 46 už, prieš susilaikė priimta, 47 už, prieš susilaikė atmesta. 48 už, prieš susilaikė priimta. 49 už, prieš susilaikė atmesta, 16 už, prieš susilaikė priimta, 50 už, prieš susilaikė atmesta. Balsavimas dalimis, 51 pakeitimo, pirmoji dalis už, prieš susilaikė atmesta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. Bals, patikrinsime antroji dalis 51 pakeitimo. Elektroniniu būdu balsuojame. Pradedame. EVP hat einen zu viel. EPP vėl vienu per daug. Balsavimą baigiame. 43 už, 20 prieš. Priimta. Kompromisinis trečiasis pasiūlymas už prieš, susilaikė, priimta. 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 už, prieš, susilaikė priimta, 28 už, prieš, susilaikė pri, atmesta, 59 už, prieš, susilaikė. Patikrinsime 59 pakeitimą balsuo, balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. 31 už, 33 prieš atmesta. 60. Ir čia balsuojame dvi, dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis. Ne, tris, trimis dalimis balsuojame. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė priimta. Trečioji dalis už. Prieš prieš, susilaikė atmesta. 61 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 19 už, prieš, susilaikė. Nesame tikrai patikrinsime elektroniniu būdu 19 pakeitimą. Taigi balsuojame dėl 19, ar visi balsavote? EPP vėl vienu per daug. Mm, atsim, e, išsimkite kortelę. Taigi, ar balsavote visi? Viskas dabar atitinka. Balsavimą baigiame. 28 už, 303 prieš, atmesta. Toliau. Kompromisinis. Pirmasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė priimta. 22. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji už, susilaikė. Atsiprašau, dar kartą balsuosime dėl antrosios dalies. 22 pakeitimo kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis 23. Vėl dviejomis dalimis. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta patikriname antrąją dalį 23 pakeitimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Už 27, 32 prieš atmesta. Balsuojame dėl 24 e, pakeitimo už, prieš susilaikę atmesta 25 už, prieš susilaikę atmesta. Toliau elektroninis galtinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Už 57, 2 susilaikė. Labai sveikiname kolegą, kolegę Antonesku. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 13. 13. darbo tvarkės klausimas, balsavimas dėl Perelo Rodrygės pranešimo. Pranešėjas paprašė žodžio, norėtų kai ką pakomentuoti, pakomentuoti kai kuriuos pakeitimus. Prašau, pranešėjau. Ačiū pirmininkė, greitai. Norėjau pasakyti, kad aš nebūtinai noriu kovoti už pirmąjį pakeitimą. 29 ir 24 pranešim, pakeitimai yra prieštaringi tarpusavyje. Kadangi jokių būdų nenumatyti jokie skrydžių apribojimai. Skry, skrydžiai bus vykdomi ir naktį. Čia buvo turėta omenyje, kad bus drausta vykdyti tik tam tikrus skrydžius. Taigi čia buvo išreikštas labai solidus, konkretus tam tikrų grupuočių arba nukentėjusiųjų pageidavimas. Ir todėl negalima vienu metu pateikti dviejų prieštaraujančių viena kitai pozicijų arba siūlymų. Reikėjo įdėti daug pastangų siekiant suformuluoti alternatyvų pasiūlymą. Aš manau, kad pastangų reikėjo įdėti visiems. Aš manau, kad mm, uždarinėti tam tikrus reisus nėra pats tinkamiausias variantas. Kita vertus, negalima leisti vykdyti skrydžius visiems ir visada. Taigi tas normų e, kūrimo procesas yra savaime suprantamas dalykas. Jeigu ne vienas oro uostas nebus uždarytas, tai vis tiek turėtume pripažinti, kad mūsų pasiūlymas buvo racionalus tačiau kita vertus mes dabar susidurime su dviem prieštaringom nuomonėm, kaip ten bebūtų, norėčiau padėkoti šešiems pranešėjams, kurie padėjo parengti šį pranešimą. Žinoma, puikiai suprantame, pranešėja ši tema yra netokia ne, ne paprasta, dėl kurios balsuojame ir kaip ten bebūtų, pradėkime balsuoti. Pirmasis, 51 pakeitimas. 51. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 15. Už, prieš, susilaiko priimta. 63. Už, prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Dėl 63-ojo balsavimas kortelėmis pradedamas. EPP vienu balsu per daug. Dabar viskas tvarkoje. 60 už. 0, 0. Susilaikė 0 prieš. 64 už. Prieš susilaiko priimta. Šešiasdešimt šeštasis už, prieš, susilaiko priimta. Septyniasdešimtas už, prieš, susilaiko priimta Atrodo pritarta, bet dėl viso ko balsuokime kortelėmis dėl 70-ojo. Ar visi balsavote? Baigiame. 37 už, 23 prieš. Priimta. 17 už, prieš, suslaiko, priimta. 69 už, prieš, susilaiko priimta. 67 ir 68 už, prieš, susilaiko priimta. 71 grįžtame prie 67 ir 68. Balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigime. 29 už, 32 prieš atmesta. 71 už, prieš, jis laiko atmesta. 18 už, prieš, susilaiko priimta. 72 už, prieš, laiko atmesta. 19 atsėmė pranešėjas, 20 už, prieš, priimta. 76 už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis. Baigiame. EPP vienu balsu per daug. Trisdešimt penki už, dvidešimt šeši prieš. Priimta. Sepšimt septintasis už prieš, susilaiko, priimta. Svižma aštuntas. Už prieš priimta. 29. Atmesta. 800 už prieš susilaiko priimta. 21 atkata, 22 už, prieš, susilaiko priimta. 81 už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame kortelėmis dėl 81. Ar visi balsavote? ir EPP balsavo tinkama. 30 prieš atmesta. 23 už prieš susilaiko atmesta. 23 priimta. 24. Pirmoji dalis. Antroji atkrito, kadangi 19 pakeitimas buvo atšauktas. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, šis laiko priimta. Aštuoniasdešimt šeštasis už, prieš, sulaiko, neaišku, balsuojama kortelėmis dėl 86. -ojų. Ar visi balsavote? Baigime. 29 už, 31 prieš atmestą. 87 už, prieš atmestą. 88 už, prieš, susilaiko priimta. 89 už, prieš susilaiko atmesta. 90 ir 91 identiški, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 25 už, prieš, susilaiko priimta. 92 atkrenta, Balsuojame dėl 26 už. Prieš. Priimta. 96 už. Prieš. Išlaiko atmesta. 97 už. Prieš. Suslaiko priimta. 94 balsuojame. Kas už, kas prieš, kas laiko priimta. 95 už, prieš, kas laiko priimta. 98 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame kortelėmis dėl 98. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. 30 už. 31 prieš. Atmesta. Devyniasdešimt devintasis už prieš atmestą. Wir stimmen ab über 101 in zwei. 101 dalimis, pirmoji dalis. Už. Prieš. Slaiko atmesta. Antroji dalis už. Prieš. Priimta. 27. Už. Prieš. Slaiko priimta. 102 pakeitimas antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Suslaiko atmesta. 103 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Balsuojame kortelėmis dėl 103. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, baigiame. 29 už, 32 prieš atmesta. 104 už, prieš, susilaiko atmesta. 105 už, prieš, susilaiko atmesta. 28 už, prieš susilaiko priimta. 29 už, prieš susilaiko priimta. 30 už, prieš susilaiko priimta. 106 už, prieš susilaiko priimta. 107 už, prieš susilaiko priimta. 108 už, prieš susilaiko priimta. Atmesta.

prieš. Susilaiko neaišku, balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. 28 už, 30 prieš, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė priimti. 33 už, prieš, susilaiko priimti Priimta. 34 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 35 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 112 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 113 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 114 už prieš susilaiko atmesta. 36 už. 36 už. Prieš. Susilaiko priimta. 37 ir 38 balsuojame dėl abiejų kartų, kas už, prieš, susilaiko, Priimta. Balsuojame kortelėmis dėl 37 ir 38. Balsuojame. Ar balsavote visi? Baigiame. 23 už, 37 prieš atmesta. 115 už, prieš susilaiko atmesta. 116 už prieš susilaiko atmesta. 117 už prieš susilaiko atmesta. 118 už prieš susilaiko atmesta. 39. 39. Kas už? Kas prieš? 40. Už. Prieš. Suslaiko priimta. 121. Už. Prieš. Suslaiko priimta. 41. Už. Prieš. Suslaiko priimta. 42. Už. Prieš. Suslaiko priimta. 43. Už prieš susilaiko priimta. 44 už prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimt penktasis. Naktiniai terminalai yra išbraukti. Taigi be šito žodelio balsuojame už tekstą, kas už, prieš, susilaiko priimta. Priimta. 46 už. Prieš suslaiko priimta. 47 už. Prieš suslaiko priimta. 48-49 už abu kartu, kas už, prieš, susilaiko priimta. 50 ir 128 kartu, kas už, prieš, slaiga, priimta. 123. Už, prieš. Dėl 123 kortelėmis pasitikriname, pradedame balsuoti. 123 kortelėmis, kas ar balsavote visi, baigiame 36 už, 23 prieš. Priimta. 124 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 125 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 126 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 127 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 130 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 129 už prieš susilaiko priimta. Konstatuojamoji dalis, punktas pakeitimas 502 už prieš priimta. Dėl antrojo pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimta. Trečiojo už prieš susilaiko priimta. 54 už prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis už prieš susilaiko priimta. 55 už prieš susilaiko priimta. Penktasis už prieš susilaiko priimta. Šeštasis už prieš susilaiko priimta. Septintasis už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis už prieš susilaiko priimta. Devintasis ir 57 balsuojame kartu dėl abiejų už prieš susilaiko priimta. 56 už prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už prieš susilaiko priimta. 58 už prieš susilaiko atmesta. 59 už, prieš, susilaiko priimta. Šešiasdešimt pirmasis už, prieš, susilaiko atmesta. Tryliktasis už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktasis už, prieš, susilaiko priimta. 62 už prieš susilaiko priimta. Ir baigiamasis balsavimas kortelėmis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime. 54 už, 3 prieš, 3 susilaiko. Sveikinu nuomonės autorių už puikų darbą. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 14. 14 ir 15 darbo tvarkės klausimai iš karto. Pane Mekevinai. Aš norėčiau tik tai kai ko paklausti. Ar mes šiandien nagrinėsime 19 ir 20 punktą? ar ne, ar tai darysime rytoj. Nes mums buvo šiandien pasakyta, kad jau šiandien anksčiau baigsime darbą, galima bus perėti prie 19 ir 20 punkto. Tiesiog norėčiau, atsiprašau, ne 19 ir 20, o 20 ir 21. Dar kartą pakartosiu visiems, paaiškinsiu. Pirmiausia, išspręsime klausimus susijusius su naminiais gyvūnėliais, o 20-21 klausimus taip pat aptarsime šiandien. Viskas priklausys nuo to, kas pirmasis iš komisijos suras e, kelią į parlamentą pagal mūsų darbo tvarkės klausimus. 20-21 ketiname dar šiandien aptarti. Horst Schnellhardt, das Wort erteilen. Wir behandeln. Norėčiau suteikti žodį Horst Štelhartui. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju, kad dar kartą esate nusiteikę diskutuoti dėl šių pranešimų. Buvo pateikta daug pakeitimų siūlymų. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už labai konstruktyvius pasiūlymus, kurie praturtins pranešimus. Tačiau aš manau, diskusija naudinga ir reikalinga dar ir dėl to, kadangi reikėtų dar kartą atsižvelgti tam tikrus reglamento principus. Vienas iš tų principų yra toks. Reikėtų pasiekti, kad reglamente būtų tiksliai suformuotos nuostatos dėl gyvūnų pervežimo arba importo į ES nekomerciniais tikslais yra įvairiausių iniciatyvų, ypač siekiant išspręsti benamių naminių gyvūnėlių problemas. Žinoma, tą problemą reikia spręsti, tačiau norėčiau priminti e, strateginį pranešimą dėl savo iniciatyvą dėl gyvūnėlių gerovės. Ten yra kalbama, kad reikia ieškoti konkrečios, morališkai priimtinos nuostatos, kuri leistų ir registruoti, ir elektroniniu būdu identifikuoti tokius naminius gyvūnėlius. Aš manau, kad šitas aspektas rūpi daugeliu iš mūsų. Ir mes norime įtraukti šią nuostatą į mūsų pranešimą. Tačiau sutikite, kad problema yra sudėtinga. Ir vienu įpū mes jos neišspręsim. Kol kas mes kalbame apie gyvūnėlių pervežimą į kitas šalis nekomertiniais tikslais. Tačiau, žinoma, neišspręsime benamių e, gyvūnėlių problemos. Čia, ko gero, mes galėtume tik tai numatyti registraciją tiems naminiams gyvūnėlėms, kurie gali būti įregistruoti, tačiau kita vertus benamiai negali patekti į registravimo sistemą ir negali būti įrašyti jokie duomenys apie juos. Taigi, nei galvijams, nei keuliams, nei žmonėms nesame sukūrę tokių duomenų bankų, į kuriuos būtų įtraukti visi duomenys. O dabar čia įpareigoti kiekvieną, kad e, tokie benamiai gyvūnėliai patektų į duomenų bankus, aš manyčiau, būtų per daug siekiama uh, ir tai peržengtų mūsų įgaliojimų ribas bei tiesiog padidintų biurokratinę naštą. Tiesiog būtų sunku tai padaryti. Sakykime, jeigu močiutai nurodysime įregistruoti jos katę, įtraukti į duomenų banką, o jie atsakys, mano katė yra ant mano sofos ir man nieko nerūpi. Žinoma, mes per daug diktatoriškai čia bandome e, suformuluoti visus pasiūlymus. Visų pirma, sutelkime dėmesį į gyvūnų gerovę šio, šiame pranešime, o paskui palūkėkime jau, kol komisija pasiūlys savo ruoštų išspręsti, kaip išspręsti problemą. Kitaip mes čia padidinsime biurokratinius kaštus Puikiai suprantu, kad lobistai teiks, jog e, tai, kas yra suformuluota teisės aktuose, nėra jiems priimtas dalykas. Bet, kad ten bebūtų, palikime tą problemą kol kas nuo šalyje ir kol kas apsiribokite tik tai gyvūnų gerovę. Yra paskirų pakeitimų siūlymų, kuriuos norėčiau trumpai pakomentuoti. Dėl. Er mikroschemos e, į, įmontavimo, paudinės mikroschemos. Kai kuriuose valstybėse yra kitokios procedūros numatytos ir todėl savo pasiūlymuose aš atsižvelgiau į tai, teikdamas, kad mes neturėtume siūlyti keisti tų procedūrų, kurios nusistovėjo valstybėse narėse, jeigu yra jau įgaliotinį e, a, įgalioti asmenys valstybės narėse, kurie įmontuoja tokias mikroschemas, tai ko gero nereikėtų kišti pagalių į šį procesą. Tačiau vis dėlto yra tam tikrų pakeitimų siūlymų, e, teigiančių, kad e, veterinarijos gydytojas neturėtų prižiūrėti, koordinuoti to proceso. Kaip ten bebūtų, mes turėtume būti nuoseklus ir užtikrinti taip pat veterinarijos įstaigų priežiūrą, o po to jau e, žiūrėti, kaip konkrečiai yra patvirtinamas tas registravimas. Mane stebina kai kurie pakeitimai, kurie yra siūlomi e, jaunikliams. Arba siūloma daryti išimtis jaunikliams. Kai kas mano, kad imunitetas e, persiduoda iš tėvų E, jauniems gyvulėlėms, mažiems gyvūnėlėms, tačiau jis susiformuoja per pirmosius 12 gyvenimo mėnesių. Ir jeigu, jeigu savininkas patvirtintų, kad gyvūnėlis neturėjo kontaktų su kitais gyvūnėliais, tai galbūt galėtų būti leista keliauti tokiam gyvūnėliui kartu su savo E, mama ar tėčiu. Tačiau kita vertus per, 12, e, per pirmasis 12 savaičių negalima išsiaiškinti, ar gyvūnėlis buvo skiepytas ar neskiepytas. Tai, kad jis yra skiepytas, yra savaime suprantama, įrodomas dalykas, tačiau ar jis įgyjo imunitetą, niekaip nerodysime. Kita vertus, tos problemos skirtingai sprendžiamos įvairiose valstybėse. Aš vis dėlto skeptiškai vertintų, vertinčiau siūlymą konkrečiai reglamentuoti. Galbūt reikėtų palikti platesnės teisės gyvūnėlių savininkams. Mums reikėtų nuosadą suformuoti taip, kad jūs palankios būtų gyvūnėlių savininkams dėl gamtos stichijų keliančios grėsmės. Ta klausimą mes išsprendėme. Prievolė teikti informaciją. Valstybės narės turėtų teikti informaciją visuomeniai. Man atrodo, kad tai savaime suprantamas dalykas. Mes čia bandome sukurti nuostatas, kurioms turėtų pritarti valstybės narės, o tai reikštų, kad valstybės narės pačios turėtų turėti e, prievolę informuoti visuomenę, bet jeigu jūs manote, kad reikėtų konkrečiai tą įrašyti, manyčiau, galėtume tą padaryti. Bent jau mums atrodo, kad tai savaime suprantamas dalykas. Tai yra teikti informaciją visuomeniai. buvo pateikta daug ir kitokių pakeitimų dėl maksimalaus skaičiaus apribojimo. Iki šiol buvo siūloma maksimaliai vežti penkis gyvonėlius, siekiant, kad nebūtų vykdoma nelegali prekyba. Man buvo patikta daug klausimų, taip pat rekomendacijų. Pavyzdžiui, kodėl reikėtų riboti e, e, šunų traukiančių roges skaičių iki penkių. Todėl buvo siūloma numatyti tam tikras lankstesnės nuostatas. Tam tikrais atvejais manau, kad toks lankstumas yra įmanomas. Kita vertus, nors galima ir nepritarti e, penkių gyvūnėlių maksimaliam skaičiui, bet kita vertus, neriboti skaičius apskritai, manyčiau, negalima. Po penkerių metų komisija tikisi pateikti tarpinę ataskaitą apie tai, kaip šitos nuostatos buvo taikomos ir kokia buvo sukaupta patirtis. Manyčiau, reikėtų palikti tą siūlymą dėl gyvūnėlių skaičiaus. Kita vertus, galima e, bandyti įsiklausyti ir į medžiotojų e, siūlymus, kurie prašo leisti jiems savo medžioklinius šunis e, vežtis į kelionę į užsienį, į medžioklę. Vėlgi yra siūlomos papildomos išimtis, dėl kurių reikėtų diskutuoti, tačiau akivaizdu, kad sporto renginiams, parodoms, turint atitinkamus įrodymus, būtų galima numatyti tam tikras išimtis, įrodant, kad didesnis gyvūnėlių pervežimo skaičius yra būtinas. Taigi galima atsižvelgti daugelį tokių pasiūlymų dėl privalomų nuorodų gyvūnėlio pase. Čia yra siūloma įtraukti daug informacijos arba beveik jokios. Žinoma, reikėtų sutelkti dėmesį tik tai į lytį ir į e, kailio e, spalvą. Tačiau labai svarbu, kad gimus gyvūnėliui jisai būtų paskiepytas, kad jisai kad ta skiepų nuoroda būtų įtraukta į pasą ir tik po to jau būtų sudarytos e, prielaidos gyvūnėlį parduoti, perduoti kitam savininkui. Yra ir tokių pasiūlymų, kuriuose yra sakoma, kad reikėtų tą informaciją kaupti veterinarijos tarnybose, ir ją saugoti trejus metus, tačiau manau, kad reikėtų palikti valstybėms narėms e, E, galimybę pačioms pasirinkti ir nustatyti tinkamą laikotarpį. Ir nuostatos dėl galimų priemonių, e, jeigu būtų nesilaikoma šitų nuostatų, Taip pat yra dalykai, kuriuos galima aptarinėti. Aš manau, kad aš paminėjau svarbiausius dalykus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti pranešime. Džiaugiuosi, kad kol kas dar nesiūloma steigti Europinės neodomenų banko. Tai būtų per daug platus užmojis. Aš manyčiau, kad reikėtų pirmiausia spręsti konkrečias problemas ir problemas susijusias su gyvūnėlių gerovę. Palūkėkime, ką siūlys komisija ir manau, kad taip bus išmindigiau elgtis. Šešėlis panešėjas Justas Paleckis. Gerbėjai kolegos, aš manau, kad dauguma pasiūlytų pakeitimų gali patobulinti šį reglamentą ir todėl jas reikia paremti. Aš paremsiu visiems pakeitimams, kuriais siekime padidinti skaidrumą ir kuriais siekiame užkirsti kelią bet kokiam dokumentų klastojimui. Todėl aš siūlau, kad būtų iš anksto e, išspausdintos e, e, gyvūnų augintinių pasų su visa identifikavimu reikalinga informacija iš anksto ir kad tai padarytų atitinkamos nacionalinės institucijos. Gal identifikavimo dokumente ir nereikia nurodinėti, kas, kam priklauso gyvūnėlis anksčiau, tačiau ši informacija taip pat turėtų būti prieinama. Nes kartais gyvūnėliai perina iš rankų į rankas. Ir dažnai keičiamas yra savininkas tam, kad nebūtų aišku, iš kur yra kilęs gyvūnas. Todėl mums reikia elektroninės duomenų bazės. Beveik visos valstybės narės turi gerą elektroninio duomenų, geras elektroninės duomenų bazės. Tačiau e, kol kas šios nacionalinės duomenų bazės nėra tarpusavės susijusios ir todėl mums reikia bendros centralizuotos duomenų e, sistemos. Man būtų įdomu sužinoti, ką komisija mano apie šios pakeitimus, nes tokie pakeitimai man asmeniškai yra priimtini. Aš taip pat pritariu. pasiūlymų nereikalauti, kad būtų atlikti antikūnių aptikimo testai tiems gyvūnams, kurie patenka į ES iš trečiųjų šalių, kuriuose negalioja atitinkamas gyvūnėlių sveikatos e, reglamentavimo, išskyrus tai, e, tas, tuos atvejus, kai e, gyvūnėliai patenka į patenk, patenka į, į šalies teritoriją laivų, oro transportų ar geležinkeliu. Kitaip mes sukelsime nereikalingas kančias gyvūnų augintiniams. Toliau Įdomus yra klausimas, kiek veterinarijos gydytojai turėtų e, saugoti duomenys apie e, atžymas identifikavimo dokumentuose arba e, leidimas nukrypti nuo nuostatos, kuri reikalauja, jog vienas savininkas gali keliauti su nedaugiau nei penkiais gyvūnais. Dėl šių klausimų aš tikiuosi, kad mes dar su, galėsime tartis su šešerniu, su pranešėju. Kristėjas liberalų vardu. Dėkuoju. Pirmkia, man labai malonu yra, kad e, mūsų pranešėjo e, katinas mielai si, e, guli ant sofos, o mano katinas nulatos šokinėja ant mano o, o, klaviatūros. Bet dabar prie rimtesnių klausimų. Pirmiausia, Kuo reikėtų remtis? Man atrodo, kad čia mes kalbame apie pernelyg didelį reglamentavimą. Kai kas sako, kad labai lengva bus viską įgyvendinti. Man būtų įdomu sužinoti, ką apie tai mano komisija šiuo metu. Šiuo metu, man atrodo, kad šis reglamentavimas e, yra tikrai nereikalingas. Aš patikiu pakeitimus, kuriuose kalbama apie galimybę atsekti, kam gyvūnėlės priklausė anksčiau. Man atrodo, kad ta šią informaciją būtų e, reikalinga Gal kartais taip, taip ir, ir, ir yra. Patekta 165 pakeitimai. Ir aš galvoju, žvelgdamas šios pakeitimus, gerai, mes norime, kad reglamentas būtų paprastas, kad jį būtų lengva gyvendinti, kad jisai taip pat užtikrintų uh, tinkamą apsaugą nuo pasiutlygės. Tačiau visų pirma, aš noriu užtikrinti, jog neliktų jokių teisinių spragų, kurios leistų gabenti gyvūnus komerciniais tinkslais. Praeitą savaitę parlamente vyko seminaras, kuriame buvo kalbama apie egzotinių gyvūnų augintinių vežimą. Ir mes sužinome baisių dalykų. Dažnai tai yra gyvūnai, kurie yra pagaunami šalia pusiaujo, kurie tai yra laukiniai gyvūnai ir galbūt jie ir ne nepadidina pasiutlygės grėsmės, tačiau vis tiek situacija yra baisi. 75 procentai šių gyvūnų nugaišta, dar nepasiekia didmenininko, kuris po to jais prekiauja. Ir uh, Aš manau, kad e, mes neturėtume bėgti nuo šios problemos. Aš dažnai galvoju apie e, gyvūnų augintinius, kaip e, apie šunis, kates, apie gyvūnėlius, kuriuos jų savininkai myli. Tačiau akivaizdu, iš to, ką mes pamatėme per minėtą seminarą, labai dažnai, kai tik tai mokama kaina už gyvūną, yra nemažai žmonių, kurie, kuriems visiškai nerūpi, kaip su jais elgiamasi. Gyvūn, gyvūnai tampa tiesiog mėsos gabalais už kurias galima gauti e, e, pinigų. Ir todėl aš norėčiau paklausti, ar komisija ketina išnagrinėti galimybę parengti reglamentą e, dėl egzotinių gyvūnų gabenimo. Gal reikėtų tokį dokumentą parengti ateityje. Dėkoju. Toliau Jill Evans. Žalių frakcijos atstovė. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau pasve, pasveikinti ir padėkoti e, pranešėjui. Puiku, kad mes e, norime palengventi žmonių galimybės keliauti su savo gyvūnų augintiniais, kartu nesumažindami e, viešosios sveikatos apsaugos. Pranešėjas, mano galva, paminėjo visus aktualiausius klausimus, kurie rūpi mums visiems, nes iš esmės mes visi norime to paties, mes norime surasti tinkamą pusiausvyrą ir tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti su pranešėju. Pirmiausia, dėl duomenų bazės. Deja, aš negalėjau dalyvauti susitikime, kuriame uh, buvo susitikę šešiliniai pranešėjai, tačiau aš puikiai supratau tuos, kas kalba apie pernelik didelę biurokratiją. Uh, Kiek aš suprantu, valstybės narės 26 bent jau valstybės narėse jau turi savo nacionalinės duomenų bazės ir aš manau, kad būtų protinga jų veiklą koordinuoti ES lygmenių, nes tai už, už padidin, patobulintų atsiekamumą bei užkirstų kelią lygų plitimui. Tai taip pat galėtų padėti mums kovoti su neteisėta priekyba um, gyvūnais. Tikiuosi, kad šiuo klausimu mes galėsime susitarti su pranešėju. Yra dar vienas klausimas, kurį paminėjo pranešėjas. Tai yra uh, podinės mikroschemos uh, uh, klausimas kaip e, konkrečiai ši mikroschema bus įdedama po odą gyvūnui. Ar tai turi atlikti veterinarijos gydytojas ir kas nors e, e, kitas. Ir aš manau, kad. Uh, mes žinome, kad dažnai e, šią procedūrą atlieka e, dažnai vietos valdžios atstovai ar nevyriausybinės organizacijos. Ir galbūt jeigu mes įtrauktume reikalavimą, jog šią procedūrą turėtų stebėti vertelės gydytojas, apribotų jų norą e, atlikti tai neaiškiamis sąlygomis. Toliau Toliau, akivaizdu, kad mes visi siekiame tų pačių tikslų. Toliau tai, kas buvo pasakyta apie jaunesnius nei trijų mėnesių gyvūnėliai. Aš pateikiau pakeitimus. Aš juos rengiausi išvadama į diskusijas, kurios vyko praeitą kartą, kai aš galėjau dalyvauti posėdėje. Diskusijos tarp šešėlinių pranešėjų dar tęsis ir aš tikiuosi, kad mes galėsime susidarti dėl visų šių klausimų. Vielen Dank. Und als nächstes spricht dann die Kollegin Jana Kudakis. Die ist Dabar kolegė Diana Kudakis e, perims kolegė Ana Rosbe. Ačiū pirmininkė. Jana Kudakis man perdavė savo pasisakymo tekstą ji yra šešėlinė mūsų frakcijos pranešėja. Aš kalbėsiu angliškai, kadangi tas tekstas prašys angliškai. Pirmiausia, reikia pripažinti, jog pranešėjas rėmėsi komisijos pasiūlymų ir pateikė kelis pasiūlymus, kurios, kuriems gali pritarti mano frakcija. Pateikti pakeitimai dažniausiai yra susijęs su tuo, kad nebūtų sudaryta nepapildoma biurokratinė našta. O mes manome, kad dėl kai kurių pranešėjų pateiktų pakeitimų kyla grėsmė, jog tokia našta gali padidėti. Mes manome, kad nereikia reikalauti, jog elektroninius mikroschemas galėtų, galėtų įdėti tik tai veterinarijos gydytojai. Tai galėtų padaryti, padaryti kiti kompetitingi asmenys. Toliau Mums taip pat rūpi štai koks klausimas. Mes manome, kad labai svarbu yra užtikrinti laisvą gyvūnų judėjimą, ypač kai tai yra reikalinga tam, kad gyvūnai nuvyktų į parodas, pavyzdžiui. Tokie Tokie renginiai yra reikalingi, tačiau kartu mes suprantame, kad būtina užkirsti kelią e, neteisėtam gyvūnų naudojimui ir jų išnaudojimui. Todėl mes patikime pakeitimą 40 straipsniui. Toliau, įpareigojamas užtikrinti, jog e, visų reikalavimus yra laikomasi, yra savininko e, įsipareigojimas. Ir todėl mes pateikėme pakeitimus 37 straipsniui. Toliau, Komisijos pasiūlymas ir pranešėjo parengtas tekstas e, yra neblogi ir mes tikimės, kad mums pavyks susitarti dėl dar tų klausimų, kuriais e, mes nes, nepritarėme pranešėjai. Tiek iš mūsų pusės, o aš pati asmeniškai kaip Kris, manau, ir mano katė tiesiog įsikūrė bet kur, patogioje vietoje. Ir aš nebūčiau linkusi bet kur palikinėti savo augintijo, augintinio. Man atrodo, kad viskas priklauso nuo to, kaip išugdysime, išauklėsime savininkus, kad jis yra atsakingas už savo augintinį. Aš manau, kad savaime suprantami dalykai, jeigu e, savininkas e, sutiktų su tuo, kad reikėtų skiepyti, kad e, reikėtų implantuoti mikroschemą ir taip toliau ir taip toliau, tai yra savaime suprantami atsakomybė žingsniai. Ačiū, kolega E, Sanoni paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. E, labai dėkojame pranešėjai už atliktą darbą. Tai labai svarbus reglamentas, tai yra Europos piliečių teisė e, peštis gyvūnus ir tai yra labai svarbu. Ir labai svarbu ES yra apsaugoti gyvūnų teises, kaip ir mūsų piliečių sveikatą dėl tų lygų, kurios lengvai plinta. Pavyzdžiui, pasiutlygė. Kalbant apie Europos duomenų bazę, ji turėtų būti lengvai prieinama daugeliu valstybių narių. Pranešėjas sakė, kad tai yra biurokratija, tačiau visgi tokie dalykai kaip mikroschemų implantavimas ar duomenų bazės palaikymas iš tiesų egzistuoja jau daugelįje valstybių narių, pavyzdžiui, Italijoje. Akivaizdu, e, turime tokią atvejį, kai senutė nori vežti savo katę į kitą šalį, kitą šalies dalį ir tada susiduria su daug sunkumų. Reikės jai įgauti reikiamus dokumentus ir ji gali savo tiesiog negalėti to leisti finansiškai. Kitas dalykas, mes turime išimtis pavyzdžiui, pasiutlygės atvejui ir kolega minėjo, kad yra e, tas laikotarpis nuo 12 iki 16 savaičių, kai yra atjunkomi šuniukai e, nuo e, savo motinos ir tada visgi patik, patikrinimas neįmanoma tuo metu patikrinti e, jauniklių. Ir taip pat e, žinome, kad yra tam tikros baudžiamo, bausmės, jeigu e, žmonės transportuoja šuniukus vyresnius nei trijų mėnesių amžiaus tada tokiu atveju laikoma, jog tai yra nelegalus transportavimas. Italijoje šiaurės rytuose buvo didelis skaičius E, šuniukų, kurie buvo e, pavokti ir juos vogė iš Vengrijos atvykę žmonės. Ir tai reiškia, kad jeigu patikrinimas bus netinkamas, tai tokie dalykai ir dėsis. Mes turime neleisti tokioms. E, to, mes turime turėti griežtesnės taisyklės. Uh, ir turėtume sumažinti išimčių skaičių, nes e, dėl tokių išimčių gali tapti lengviau jomis pasinaudoti tiems žmonėms, kurie nori taisyklės pažeisti. Vienas aštuoni vienas, du devyniolika ir vienas devyniasdešimt e, pakeitimai. Čia kalbama apie dokumentus, kurie turi būti pateikiami transportuojant e, gyvūnėlius. Ir konkrečiai kalbama čia apie paukščius, ne tiek kates ir šunis. Tai kelia nerima, nes e, čia norima e, atsisakyti apribojimo, tai yra penkių gyvūnėlių skaičiaus. Taip pat minima ir kolektyviniai leidimai, o ne atskiri leidimai kiekvienam gyvūnėliui. Jeigu bus tik tai vienas leidimas ar vienas dokumentas ar pasas šimtams e, paukščių, tai sukeltų problemų. Viena iš priežasčių, kodėl šie pakeitimai pateikti, yra ta, kad ir paukščių sveikata turi būti tikrinama. Italijoje buvo rimtas atvejis, Tai yra buvo paukščių gripo labai paplitusi epidemija ir valdžios institucijos e, nusprendė e, paskersti apie 30 tūkstančių paukščių pjauti apie 30 tūkstančių paukščių. Ir tai reiškia, kad mes negalime sauliaisti tokių taisyklių, kurios numatytos čia. Ir mūsų ne, piliečių dėliai jų sveikata turi būti saugoma. Labai ačiū. Ir norėčiau e, taip pat paklausti, ar yra kas nors e, norinti pasakyti, norinčių pasisakyti. Ir suteiksiu žodį kolegoms iš kitų frakcijų. Ponas Domada. Ačiū pirmininkė. aš norėčiau prisiminti šito reglamento prieš istoriją. Jo tikslas yra užkirsti kelią gyvūnės kilmės lygų plitimui, kurios gali įtakoti žmogaus sveikatą. pervežant gyvūnėlius nekomerciniais tikslais. Šis argumentas yra sudėtingas. Ir tas klausimas buvo iškeltas prieš devynis metus, kai parlamentas ir taryba priėmė dabar galiojantį teisės aktą. Džiugu, kad šiandieną per diskusiją iškėlėme gyvūnės kilmės lygų plitimo problemą, transportuojant e, gyvūnėlius e, per sieną, tačiau e, džiugu girdėti tai, kad lygų plitimas dėl tokio transportavimo tik tai yra labai nedidelė. Transportavimas yra labai nedidelė lygų plitimo dalis. Iš tikrųjų, to reglamentu siekiama užkirsti kelią lygų plitimui transportuojant naminius gyvūnėlius ir padė, palengvinti procedūras žmonėms vežtis, norintiems vežtis savo gyvūn, gyvūnėlius į kelionę. Turėčiau pabrėžti, kad dabartinės taisyklės veikia tinkamai. Mes sugebėjome pasiekti pagrindinį tikslą. Ir dabar Parlamentarai iškėlė ne vieną mintį, tačiau e, daugiausia tai susijęs su detalėmis. Aišku, visa tai yra naudinga, mes labai lauksime balsavimo šiame komitete ir tada plenarnėje sesijoje. Tačiau galiausiai dienos galiausiai mes gal, kalbame apie detalės, o ne patį pagrindinį principą. Taigi, mes turime atsižvelgti į vieną dalyką - užtikrinti procedūrų paprastumą. Nekomplikuokime visko, tol kol neradome, nesusidūrėme su rimta problema susijusia su dabartinėmis taisyklėmis. Kaip žinia, viena iš svarbiausių problemų yra ta, kad gali būti gyvūnėliai pervežami nelegaliais tikslais, tai yra pardavimui. Ir jie e, vežami e, laikantis e, taisyklių, kurios taikomos naminių gyvūnėlių pervežimui, nekomerciniam pervežimui. Ir komisijos pasiūlymo 35 straipsnis numato lengvesnės taisyklės valstybėms narėms atlikti reikiamus patikrinimus šiuo atveju. Taip pat kalbėjome apie elektroninę duomenų bazę, kuri egzistuoja nacionalinių lygmenių. Ir mes nežinome, kiek jos yra naudingos, tačiau jos nėra skirtos nu, užtikrinimui, kad nekomercinis naminių gyvūnėlių pervežimas iš vienos valstybės narės į kitą būtų saugus. Šiame reglamente ir anos, e, aname reglamente taisyklės skiriasi. Jeigu mes norime harmonizuoti tokias e, duomenų bazės, nemanau, kad tai būtų gerai, aš manau, kad mes e, sukurtume papildomai, daug papildomai nereikalingos biurokratijos ir E, tikrai vargu ar pagerintume saugumą. Ir dar viena problema susijusi su egzotiniais naminiais gyvūnėliais. Buvo keltas klausimas, ką komisija turėtų padaryti importuojant tokius e, gyvūnėlius. Mes turime tam tikrą teisinę bazę, mes e, tikriname procedūras. Ir dabartinėme nuolatinėme komitete yra e, tikrinamos nagrinėjamos procedūros. Ir ypatingai, kai kalbame apie kanopinius gyvūnus, kurie kelia ypatingą grėsmę. Taigi, kokia yra pagrindinė taisyklė? Ar tai yra, ar, ar čia siekiama žmogaus sveikatos gerovės ar gyvūno. Čia turime nepainioti dviejų dalykų. Ar norime užkirsti kelią lygai, ar norime užtikrinti, kad gyvūnai keliauja geromis sąlygomis. Visada kyla problemų dėl teisinės bazės, proporcingumo ir taip toliau. Manau, kad tai yra svarbu. Komisija e, laikosi dabartinės teisinės bazės, norėčiau Jums priminti. Ir pagrindinė priežastis, kodėl komisija pateikė pasiūlymą, buvo ta, kad mes norėjome e, suderinti ją su Lisabono sutartimi. Mes nenorėjome labai smarkiai keisti egzistuojančių dabartinių teisės aktų. Taigi, kalbant apie tai, Kalbant apie penkių gyvūnėlių pervežimą vienu metu, e, šeškų, šunų ir kačių. Jeigu norima pervežti daugiau šių gyvūnėlių vienu metu, tada reikia vadovautis komercinėmis taisyklėmis, reikia veterinarinio pažymėjimo, tačiau jam gauti kartais prireikia ilg, daug laiko. Jeigu pažymėjimas galioja, tai gyvūnas e, gali būti pervežtas iš vienos valstybės narės į kitą be didelių problemų. Visa tai yra daroma pagal komisijos reglamentą 388-2010 metų ir komisija prašo parlamento bei tarybos e, deleguotojų galių, ypač kalbant apie 40 straipsnio antrą dalį. Remiantis jau įgyta patirtimi per šiuos du metus, įgyvendinant reglamentą, kurį tik ką paminėjau, reiktų pagalvoti, ar ne, ne, nebūtų būtinybės pakeisti e, šias taisyklės. Turbūt komisija norėtų patvirtinti, e, pakartoti mūsų prašymą parlamentų ir tarybų skirti deleguotasias galias šioje srityje. Dėl mm, poodinių mikroschemų implantavimo. Vėlgi norime patvirtinti galiojančias taisyklės, kurios pasiteisino. Mes nenorime valstybėms narėms sukurti papildomos biurokratijos. Jos turi pačios nuspręsti, koks profesionalas atliks šią operaciją, implantuos mikroschemą. Dar vienas dalykas pagal taisyklės nesiekiama e, visiško atsekamumo, kai vien e, atskiri šunys ar katės yra pervežamos iš vienos valstybės narės į kitą. Tai būtų labai sunku, brangu ir neproporcinga. Tai visiškai netitiktų reglamento tikslų. Aš manau, kad mes jau ir taip daug pasiekėme, remdamiesi dabartiniu teisės aktu. Ir dabar norėčiau trumpai suteikti žodį pranešėjui. Ačiū. Tačiau dėkoju kolegos už komentarus. Manau, komisijos informacija taip pat buvo labai naudinga. Aš dar kartą norėčiau pakartoti kad turėtume prisiminti, kokiu tikslu rengiamas šitas reglamentas ir kad neturėtume išplėsti šio reglamento taikymo srities, kadangi yra problemų, kurių negalėsime išspręsti šiuo reglamentu. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad aš norėčiau kartu su šešėliniais pranešėjais rasti tokį sprendimą, kuriam pritartų didžioji dauguma. Dėkoju už šią diskusiją. Dėkoju pranešėjui. Dėl 14 ir 15 darbo atvarės klausimų mes balsuosime lapkričio 16 dieną. Dabar 21 darbo atvarkės klausimas. Šiuo klausimu pasisakyti prašo žaliųjų atstovas Satu Hasi. Komisjon. O gal pirmą komisiją. Komisija pristatys savo požiūrį į šią problemą. Dėkuoju Jums už Jūsų lankstumą ir už tai, kad Jūs sutikote pakeisti savo darbo grafiką. Dėkuoju, ponė Vermingė, komisijai puikiai yra žinoma apie sanitarinę ir sveikatai kilančią riziką dėl dizelinių variklių išmetamųjų dujų. Komisija parengė pranešimą atsižvelgdama į pasaulinį sveikatos organizacijos patvirtintas rekomendacijas. Ir net pat, prieš patvirtinant šios organizacijos ataskaitą šiemet mes ir taip jau jau taikėme tam tikras normas, mes nustatėme skirtingas normas e, automobiliams ir sunkvežimiams. Jums apie tai yra žinoma. Pirmininkė, jūs e, pats rengėte pranešimą šiuo klausimu. Ir mes manome, kad taip mes galėsime jau artimiausioje ateityje sumažinti kitų dalelių taršą, keliamą taršą. Nuo 2014 metų bus sakomas naujos taisyklės, kurios turėtų taip pat pagelinti dabartinę situaciją. Toliau, ar reikėtų dabar įrengti specialus prietaisus jau dabar važinėjančius automobiliuose? Tvirtinant Euro 6 nustatantį tekstą buvo pateiktas pakeitimas, kuris taip pat numato įrengti atitinkamus e, e, prietaisus jau e, dabar veikiančiuose, dabar važinėjančiuose sunkvežimiuose. Komisijos tarnybos taip pat galvoja apie taip, kaip galima būtų sumažinti smulkiųjų dalelių keliamą taršą. Uh, kaip galima sumažinti statybose kelias, e, e, statybos aikštelėse sukeliamą taršą. Taigi, labai trumpai, mes ir taip jau stengiamės nemažai tam, kad sumažintumėm smulkių dalelių išmetamų dizelinių variklių daromą žalos mūsų sveikatai ir aplinkai. Dėkuoju. Dėkuoju, Satuhasi. Dėkuoju komisijai už jos atsakymą. Tačiau jeigu aš gerai supratau, jūs iš esmės kalbėjote tik tai apie standartus, kurie jau buvo patvirtinti. Egzistuoja nauja klasifikacija, kuri taikoma yra dizelinių naujas naujas apibūdinimas, pagal kurį dizelinių variklių išmetamosios dujos yra, yra uh, apibūdinamos kaip karterogeninės. Ir man būtų įdomu, kad jūs taip pat pakomentuotumėt uh, su sveikatai, uh, su, uh, kad pakomentuotumėt sąnaudas, kurias patirime sveikatos priežiūros sektorijoje ir kiek sumokama už tai, kad kūras būtų valomas. Uh, Ir taip pat man būtų įdomu sužinoti, ar komisija atliko uh, sąnaudų ir naudos analizę. Nes tai yra rimtas dalykas, kad dabar šios dujos yra pripažintos karcerogeninėmis. Ir taip pat norėčiau sužinoti, ar komisija ketina suderinti uh, automobilių variklių išmetamųjų dūlių, dujų standartus. Kiek aš suprantu, komisija, komisija žinoma apie šį klausimą, tačiau aš konkrečiai norėčiau jūsų paklausti, kaip galima būtų sugriežtinti dabar jau taikomus standartus. Merci, uh, Pane Lepaš, dėkoju, ponė pirmininkė. Paremdama tai, ką, ką tik pasakė Sato Hasi, uh, Aš galiu pasakyti, kad dabar mes susidurime su e, rimta problema, e, sveikatos e, problema, egzistuojančių normų taikymas. Ir sankcijos taikomos mano šaliai ir kitoms šalims, tai nėra dalykai, apie kuriuos mes dabar kalbėsime. Nors nu, tai taip pat yra svarbus dalykai. Mes visi žinome, kad dabar išgyvename uh, finansų krizė. Kvepam, kvepavimo takų lygos daug, daug mums kainuoja. Ir iki šiol mes dar neturime griežtos žalos mažinimo politikos. Ir panašu, kad šis klausimas nekretuojamas kaip skubos klausimas. Ar nereikėtų šitaip jį traktuoti? Luft kitais metais Europoje yra paskelbti e, oro kokybės gerinimo metai, bus pateikti įvairiausi tikslai, kaip pagerinti oro kokybę. Praėjusiais metais jau buvo kalbama apie konkrečius tikslus, mes norime dabar suformuoluoti juos dar griežčiau, tačiau kita vertus visiškai nebuvo numatyta, kad reikėtų šiek tiek pajudinti ir tuos taršos šaltinius, siekiant ne, ne sukelti papildomos naštos. Taigi reikėtų grįžti prie tų taršos šaltinių ir taip pat siekti, kad būtų mažiau suvartojama degalų ir kad būtų mažiau išmetama teršalų. Tai yra puikiųjų dalelių. Taigi reikia atsižvelgti ir į aplikosauginius ir sveikatos apsaugos aspektus. Todėl, manyčiau, reikėtų atsakyti į šitos klausimus. Karšliūtė dar prašau žodžio. Aš taip pat Kai buvau savo šalyje, buvau susikęs su kai kuriais aplinkosaugininkais ir mes kalbėjome apie dalelių e, kiekio ore normas. Jūs neketinate e, griežtinti galiojančių normų, nes mane tikrai labai neramina tai, kas vyksta su smulkiosiomis dalelėmis. Ir žinome, kad būtent smulkiu, smulkiosios dalelės sukelia daugiausia vėžio. Taigi, ką Jūs manote apie tai? Dank, ich Dėkuoju, daugiau niekas nepagėdauja kalbėti, todėl suteiksiu žodį komisijai atsakyti klausimus. Bitte schön. Merci. Dėkuoju. Keli dalykai. Pirmiausia, dėl oro kokybės strategijos, kiek aš suprantu, aplinkos komisaras ponas Patošnikas ketina uh, 2013 metais pateikti pasiūlymą dėl oro kokybės strategijos peržiūros. Toliau, kaip galima būtų realiai veiksmingai mažinti e, taršalų kiekį? Mes jau e, ėmėmės e, svarbių žingsnių, kai kurios normos įsigaliojo visai neseniai, o kai kurios uh, normos sakomos automobiliams ir konkrečiai sunkvežimėms pradės galioti laipsniškai, kadangi nuo 2014 metų pradės galioti normos, kurios nu, numato, jog visi automobiliai turėtų būti uh, įrengti uh, smulkiųjų dalelių filtr, uh, filtrais. Ir mes manome, kad tai padės mums mažinti dalelių masę ir jų uh, išmetamų dalelių kiekį. Taigi, mes e, jau esame parengę dokumentus, tačiau jie pradės galioti tik laipsniškai. Vyko įvairios diskusijos, buvo svartamos įvairios e, iniciatyvos ir beje šioje pat salėje mes galvojame apie tai, kaip galima būtų, ką reikėtų daryti su dabar jau uh, uh, turimų automobilių ir sunkvežimių parkų. Ir mes kalbėjome tuomet apie tai, jog reikia įrengti sunkvežimius kad sunkvežimės reikia įrengti filtrus, nes taip galima būtų realiai sumažinti dalelių sukeliamą taršą. Ir mes tam ruošiamės. Antras dalykas Tai yra e, e, normos, kurios bus takomos e, statybos agentūroms. 2013 metais įvairiuose sektoriuose reikės mažinti taršos šaltinių kiekį. Su, mes be abejo galėtume sugrįžti prie įvairių tyrimų, prie poveikio vertinimų, kurie buvo atlikti. Aš nežinau, ar tai būtų tikrai reikalinga. Tyrimai, neseniai buvo atliktas tyrimas dėl statybinės technikos. Ir mes be abejo šio tyrimo rezultatus atsižvelgsime. Dėkoju komisijai už komentarus. Žinome, pasiekėme daug pažangos įtiekdami Euro 5 ir Euro 6, mažindami mažųjų dalelių teršalus, tačiau visiškai mažųjų dalelių mažinimo srityje dar turime daug ką nuveikti. Taigi kitais metais, kurie yra skirti oro kokybei, mes galbūt pasieksime daugiau pažangos. Dėkuoju komisijos atstovai už tai, kad šiandien po pietų sugebėjote atvykti į šį posėdį. Dėkuoju už tai. Kitas darbo tvarkės klausimas tai yra 20. Turėtume pasikeisti nuomonėmis su komisijos atstovais. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Hansen, kuri atvyko šiandien į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau iš karto suteikti jums žodį. Taigi, pateikite savo įvadinės pastabas. Thank you, Mr. Labai ačiū pirmininkė ir visiems dėkoju už tai, kad suteikėte man galimybę tarti įvadinį žodį apie mūsų neseniai parengtą komunikatą. Uh, Man labai malonu, kad jūs parodėte lankstumą ir pakoregavote e, taip pat darbo tvarkę, kad trauktumėte ir mano pasisakymą šiandieną. Mes parengėme komunikatą apie cheminių junginių toksiškumą ir jų poveikį. Norėčiau apibendrinti du ramščius, kuriais mes rėmėmės ir parengsiu jums veiksmų, pateiksiu jums veiksmų apibendrinimą, ką mes turėtume daryti. Pirmiausia, mes atlikome esamos padėties tyrimą. Mes išanalizavome egzistuojančias cheminių E, junginių toksiškumo taisyklės. Ir mes rėmėmės moksliniais komitetais, e, kurie e, dirba mūsų sveikatos generalinėme direktorate ir remdamiesi mūsų apžvalgą ir savo pirminę ataskaitą mes tengiamės surinkti mokslinius duomenis, kur dar yra spragų ir kur galėtume imtis efektyvių veiksmų toms spragoms užpildyti. Komunikato išvadose yra minima, jog pirmiausia reikia užpildyti mūsų žinių spragas. Tai reiškia, kad pirmiausia ypatingai reikia e, sukurti E, platformą, kurioje būtų stebimi cheminiai duomenys, mes galėtume gauti informaciją iš tos duomenų bazės apie chemikalus stebimus aplinkoje, taip pat žmonėse ir gyvūnų rūšyse. Mes galėtume sužinoti, kokie chemikalai patenka į aplinką ir kokie chemikalų junginiai e, randami visoje Europoje. Antras veiksmas, kurį norėtume pasvarstyti, tai yra mes turime suvokti apskritai chemikalų toksiškumą. Tai turime daryti geriau, ypač atsižvelgdami į 2020 metų horizonto e, dokumentą. Mes turime sukurti duomenų bazę apie chemikalus, kurie pagal dabartinius teisės aktus nepakankamai yra apskaitomi. Toliau mes turime dar du veiksmus, kurie yra susiję su galiojančiais teisės aktais. Ir tuo ir apsiribuosiu dabar. Taigi vienas veiksmas būtų susėsti ir aš ana, išanalizuoti prioritetinius cheminius junginius dėl kurių mes turime įrodymų ir informacijos ir turime išanalizuoti, ar tie junginiai kelia riziką. Ir tada sugalvoti priemonės, kurias geriausia būtų pritaikyti pagal kokiais teisės aktais, kad galėtume mažinti e, nustatytą riziką. Kitas veiksmas - sukurti gairias, kad galėtume parengti skirtingus teisės aktus, uh, reglamentuojančius tuos junginius, kad galėtume nuosekliai vertinti cheminius junginius. Šie du paskutiniai veiksmai yra darbo grupės objektas, tai yra žmonės iš skirtingų generalinių direktoratų, kurie dirba su chemikalais, taip pat tai yra skirtingos agentūros dalyvaujančios toje darbo grupėje, valdžios institucijos, kurios dalyvauja chemikalų vertinime, ypač junginių vertinime. Tiek trumpai, tiek trumpai apie mūsų komunikatą ir labai lauksiu nuomonių pasikeitimo. Na ir tikiuosi, kad galėsiu atsakyti į parlamentarų, gerbiam parlamentarų klausimus. Labai ačiū. Kolegė Osa Veslon paprašė žodžio. Dėkuoju. Pone Hansinai, aš e, nemažai domėjausi šiuo klausimu. Iš tikrųjų, dabar sunku prieštarauti tam, ką jūs siūlote. Mane neramina tik tai tai, kad jūs, e, kaip greitai jūs elgsitės. Mes žinome, kad uh, turime problemą ir žinome, kad uh, turime priimti visas e, apsaugos priemonės laikų ir mes taikome atsargumo principą. Tai reiškia, kad net ir tuomet, jeigu mes nesame šimtų procentų tikri dėl kokio nors, dėl to, ar cheminė medžiaga daro žalą sveikatai ar ne, mes vis tiek turime imtis priemonių e, jai apriboti. Įvairias cheminės medžiagas reglamentuoja nemažai ES teisės aktų. Šiaurės ministrų taryba dabar siūlo sumažinti e, ribinės kai kurių cheminių medžiagų e, ribas. Ir reikėtų sumažinti šias e, ribinės vertės mažiausiai 10 procentų. Taigi, jeigu mes mažinsime įvairiais teisės aktais reglamentuojamų cheminių medžiagų uh, ribinę vertę 10 procentų visuose teisės aktuose, bendras kumuliacinės sumažinimas bus burkus kas didesnis. Ir ko gero, tai būtų tinkamas požiūris į šią e, problemą. Ir galima būtų galiausiai užtikrinti kur kas aukštesnį uh, apsaugos lygį. Aš norėčiau pagalvoti, ar komisija pagalvojo apie tokį scenarių. Ir aš turiu daug klausimus. Gal ir kvaili klausimai, bet vis tiek. Pirmasis, pagal galiojančius teisės aktus. Mes turime tai atskirius teisės aktus, kurie reglamentuoja atskirius, atskiras cheminės medžiagas. Ar jūs galite atsižvelgti į bendrą visų šių teisės aktų sukeliamą uh, teisinį poveikį. Ir antras klausimas. Ar jūs turite, ar jums žinoma yra apie kokius nors pavyzdžius, apie kokius nors tyrimus, pavyzdžiui, apie tai, kad e, buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, jog bendras iš varių šaltinių patiriamas ta, e, e, cheminės medžiagos poveikis sudaro didelį bendrą kumulacinį efektą. Pone Pliopaž, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, e, kad šis klausimas yra be, be galo svarbus ir e, mes visi norėtume prisidėti prie to, kad viskas būtų išspręsta kuo skubiau. Aš žvelgiu į uh, jūsų 12 metų komunikatą ir uh, Aš norėčiau ką pakomentuoti ir pateikti kelis klausimus. Taigi, pirmiausia, jūs pasakėte, kad yra, e, veikia jau uh, laikinoji darbo grupė, kuri jungia įvairius ekspertus iš įvairių sričių, tai yra švarių agentūrų, puiku. Aš norėčiau tik tai jūsų paklausti, ar šioje darbo grupėje veikia nevyriausybinės organizacijos ir pramonės atstovai. Ir kaip jums atrodo, ar ši laikinoji darbo grupė uh, galėtų taip pat reguliariai bendrauti su parlamentu ir gal net pristatyti mums savo darbo ataskaitą. Antra, komisija taip pat ketina parengti gairės tam, kad mes turėtume aišku supratimą apie tai, apie kokius mišinius kalbame, kokius mišinius reikia pirmiausia reglamentuoti. Gal jūs galėtumėte konkrečiau paaiškinti, kaip jūs įsivaizduojate, tai bus taikoma praktikoje. Ir e, dar vienas dalykas komitete yra pasakyto, jog e, jūs neketinate, kad e, šis komunikatas nepakeis jau dabar galiojančių aktų ir kad jūs neketinate sukelti papildomas naštos įmonėms Taigi, kaip jūs tuomet ketinate mažinti taršą namuose, patalpų viduje? Tai tokie mano klausimai. Aš taip pat pastebėjau, kad jūs ketinate iš karto imtis kai kurių priemonių. Gal jūs galėtumėt sukonkretinti, kokius skubos tvarka priemonių jūs ketinate imtis? kolegė jau sakė, kad mes jau turime nemažai informacijos e, apie e, cheminius e, mišinius. Ir mes žinome, koks yra mišinių, kokia yra mišinių sudėtis ir žinome, kokios yra cheminės medžiagos. Tai gal galima būtų labai greitai iš karto imtis priemonių tam, kad šie mišiniai nedarytų žalos visuomenės e, sveikatai. Štai ką aš norėjau pasakyti. Aš džiaugiuosi, kad jūs tobulinti vertinimo metodiką. Tačiau norėčiau dar kartą pasakyti, kad mūsų piliečiams labiausiai rūpi, kad, viskas, kad jūs veiktumėt greitai ir kad pasiūlytumėt konkrečias priemonės nes kai kuriuose valstybėse narėse šį klausimą tampa vis aktualesnį. Yeah. Karlas Šliuteris, ar jūs girdėjote 9, prisimėt 999? Ta, tai buvo komunikacija. Dirba čia 19 metais. Aš būčiau labai nuliūdęs, jeigu po 13 metų mes vėl grįžtume prie to paties. Ir kolega Veslun taip pat kalbėjo, kad reikėtų galvoti apie konkretų teisės aktą, kuriame būtų konkrečiai reglamentuojamas cheminių medžių naudojimas. Visada yra e, siūloma sukurti solidų, nediskutuotiną moksliniais tyrimais parengtą siūlymą. Tačiau viskas priklauso nuo to, kokiais mokslais jūs vadovaujatės. Gedinbergo universitetas pateikė State of the Art pranešimą. Kaip? Ir bandė ištirti toksiškumą ir toksinių medžiagų poveikį tačiau viskas priklauso nuo to, kaip tos medžiagos e, naudojamos, jos gali turėti visai kitokį poveikį. Taigi reikia tyrimų dėl to poveikio lygio. Kita vertus, kai kalbame apie mišinius, tai tas e, toksiškumo lygis gali kisti, kadangi susidurint su skirtingų mišinių rūšimis, tas toksiškumas gali būti kitoks. Kita vertus, reikėtų įrodyti, kad aukštesnio saugumo priemonės yra apskritai nereikalingos. Tačiau kita vertus, reikėtų numatyti tam tikras saugumo priemonės arba sugebėti įrodyti, kad jų nereikia. Tokia turėtų logiką vadovautis rinką, taikant ryč reglamentą. Žinoma, jūs savo komunikate paminėjate labai daug konkrečių e, dalykų, tačiau kita vertus reikėtų juos, tos priemonės susijęti su tuo teisės aktu, kuris buvo priiminėjimas prieš 13 metų. Vis dėlto turėčiau apgailėstauti, kad šita komisijos atlikta studija nebuvo pakankamai išsami. Reikėtų dar išnagrinėti keletą papildomų, naudingų, man manimų, idėjų. Thank you, thank you Ačiū. Um, pone Hasi, ačiū komisijai už pateiktą atsakymą. Aš uh, sutinku su Oso Vestlun, kad mes turėtume vadovautis atsargumo principu. Mano pirmasis klausimas susijęs su profesoriaus e, Korting teiginiu, kad jis buvo vadovaujantis autorius komisijos užsakytame tyrime ir e, jis e, komunikate sako, kad atskiros saugumo ribos yra taikomos tik tais nedėliam chemikalų skaičiui. Kaip Jūs e, reaguojate į šią kritiką? Ir antra, jau daug buvo pasakyta apie skirtingų cheminių medžiagų poveikį, tačiau norėčiau pabrėžti, jog atrodo, jog komisija aiškiai teigia, jog gali būti ir kombinacinis poveikis ir gali būti skirtingai, skirtingas veikimo būdas e, priklausomai nuo cheminių mišinių. Skirtingai gali būti paveikiamos e, ekosistemos ar e, laukinė gyvūnyje. Taip pat ir uh, kitaip gali būti paveikiama žmogaus sveikata. Ką jūs darysite dėl rizikos kylančios ekosistemoms ir laukiniai gyvūnijai bei žmogaus sveikatai? Toliau, trečia, jūs kalbate apie didesnius tyrimus. Puiku, jūs ketinate suderinti skirtingus teisės aktus, techninės gairias ir taip toliau šitos priemonės yra labai švelnios. Norėčiau paklausti, ar iš tiesų manote, jog to, tokių švelnių priemonių pakanka? Galbūt reikia pakeisti teisės aktus, galiojančius teisės aktus. Ačiū. Vielen Dank. Dėkuoju. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Tad Dar kartą norėčiau steigti žodį komisijai, kad jie atsakytų klausimus. Dank. Um, ähm, out. Aš pasistengsiu sugrupuoti klausimus. Labai ačiū Jums už juos. Man labai malonu uh, turėti galimybę ir pateikti šiek tiek informacijos, kokią kryptimį mes mastome ir neapsiriboti tuo, kas yra išdėstyta komunikate. Dėl atsargumo principo. Taip, mes laikomės jo, mes norime, kad jis būtų taikomas, kai to reikia, kai tai įmanoma. Ir Aš šiek tiek e, besigilindamas pasistengsiu paaiškinti, kodėl mūsų nuomonė tie elementai, kurie dabar egzistuoja, mums nesuteikia galimybės kategoriškai pritaikyti e, atsargumo principo, tačiau tam reikia dar pasigilinti, panalizuoti, sutelkti daugiau patirties. Tačiau pradėsiu nuo lengvesnių klausimų. Dėl darbo organizavimo, kaip e, mums atrodo reiktų viską organizuoti. Mes surinkome atitinkamas agentūras ir valdžios institucijas bei komisijos tarnybas į pirmąjį savo posėdį ir aptarėme, kaip turėtume dirbti, kiek turėtume būti skaidrus išorės pasauliui ir suinteresuotoms pusėms, e, nevyriausybinėms organizacijoms, darbuotojų apsaugos tarnyboms, e, vartotojų teisų apsaugos tarnyboms ir taip toliau. Mes to neįtraukėme į komunikatą, nes iš tikrųjų apie tai reikia daug diskutuoti. Ne todėl, kad mes nenorime būti skaidrus ar atviri. Tiesiog tema yra sunki, vienoje salėje sėdi labai daug žmonių ir gali būti sunku e, sąžiningai e, elgtis su visais dalyviais. Uh, tinkamai išanalizuoti šitą temą, tad mes norime su kolegomis iš agentūrų aiškiai aptarti, kaip mes galėtume organizuoti šitą darbą, tačiau jeigu jūs norėtumėte, aš galėčiau reguliariai pranešti jums apie mūsų padarytą pažangą. E, be abejo, iki 2015 metų ir tai bus pateikta ataskaita raštu. Taigi mes iš tiesų norime būti atviri ir įtraukti kitus suinteresuotus asmenys, tačiau turime išanalizuoti visus praktinius aspektus, kaip tai praktiškai įgyvendinti. Na, dabar prie sudėtingesnių klausimų ir pasistengsiu pateikti reikiamą atsakymą. Aš norėčiau pakalbėti apie šiaurės, šalių, šiaurės ministrų tarybos pasiūlymą ir apie atsargumo principą. Mes turime mokslinių komitetų mm, nuomonę, tačiau šiuo metu yra labai nedaug e, teisės aktų, kurie reglamentuotų atsitiktinius mišinius. Mes turime teisės aktus, kurie e, reglamentuoja konkrečius mišinius konkretiems tikslams. Tai yra pesticidus, biocidus, labiausiai paplitę mišiniai. Tačiau e, turime labai nedaug teisės aktų, kurie mums leidžia, kurie reglamentuoja atsitiktinius mišinius. Vandens pagrindų direktyva šiek tiek reglamentuoja šios klausimus, tačiau ne tiek, kiek norėtųsi. Ir kiek kalbama kiek numatyta mokslinių komitetų nuomonėse. Taigi mes turime fragmentiškus teisės aktus, kurie reglamentuoja konkrečius mišinius, bet ne visą mišinių paletę. E, dabar apie mokslinius aspektus. Turime du elementus. Pirmiausia, visi mokslininkai, su kuriais kalbėjome ir taip pat profesorių Kortnį, e, taigi mokslininkai sako, kad yra daugybė skirtingų mišinių, kurie e, yra aplinkoje ir su kuriais susiduria žmogus. Uh, tačiau daugelis tų, didelė dalis tų mišinių tikrai nekelia pavojaus. Tačiau taip pat yra daugybė atvejų, kaip yra paminėta Korten, Korten ataskaitoje, yra daugybė tokių mišinių, kurie iš tikrųjų kelia nerimą. Ir žinoma, kad ši problema yra reali. Tačiau dabartiniai mums pateikti moksliniai duomenys E, sako, kad sunku įvertinti, kokio masto yra ši problema. Ypač todėl, kad mes iš tiesų turime mokslininkų e, nuomonę, jog didelė dalis šių mišinių nekelia riziko. rizikos. Taigi mes turime tam tikrą pilkąją zoną, kurią mes turime iš tiesų užpildyti tam, kad žinotume, kokio paplitimo ši problema yra. Ir tai iš tiesų labai aktualu E, kalbant apie tai, jog reiktų taikyti atsargumo principą, kaip numatyta komisijos komunikate. Pirmiausia, mes turime įsiaiškinti, kokio masto ši problema yra. Taip pat, kaip buvo teisingai paminėta viename iš klausimų, mokslinė, mokslinis komitetas mano, jog mišiniai turi, yra skirtingo toksiškumo priklausomai nuo to, ar jie daro įtaką aplinkai ar žmogui. Ir būtent tai taip pat turime išanalizuoti ir suprasti. Mokslinis komitetas sako, kad tam tikrų mišinių poveikis atitinkamomis um, dozėmis aplinkai gali būti didelis, problemiškas. Uh, ir moksliniai komitetai e, teigia, kad jeigu atskiro e, elemento poveikis žmogui, jeigu atskiras elementas yra nedidelė doze, tai žmogui poveikis gali būti ir labai nedidelis. Taigi, iš vienos pusės mes turime visą tai suvokti, komisija turi tai išanalizuoti savo darbo grupėje, iš kitos pusės mes E, dabar turime apibrėžti, kokio masto ši problema yra. Taigi šioje situacijoje ir kitaip nei 99 metų komunikatas numato, mes e, neatėjome čia pateikti rekomendaciją ir e, kad, kad užsimtume papildomais moksliniais tyrimais. Uh, O kai sakiau apie 99 e, metų komunikatą, tai na, norėjau pasakyti, kad e, jame yra numatytos tam tikros priemonės. Mes dabar turime imtis dviejų veiksmų. Visų pirma, turime išanalizuoti faktinius junginius, mišinius ir pirmiausia, turime pradėti nuo tų, kuriuos e, identifikavo profesorius savo pranešime. Ir um, svarbu, kad mūsų komitetų darbo grupės uh, išanalizuotų šiuos mišinius. Ir todėl mes manome, kad uh, tai yra tinkamas metodas dėl, e, dėl tų netikrumų. Sunkiausia iš tiesų yra kontroliuoti mišinių poveikį, tačiau uh, neįvertinimas yra pagrindinė problema. Mokslinis komitetas mums pateikė metodus, kaip tai reiktų daryti. Reikia kalbėti apie rizikos valdymą, kur glūdi iššūkiai. Reikia pasirinkti, kuris mišinio komponentas ar komponentai e, yra rizikingiausi ir kurių riziką reiktų dažniau vertinti nei kitų. Ir kaip savo komitekate pabrėžiame, mes vertinsime kiekvieną atvejį atskirai, mes kaupsime patirtį, kuri yra vertinga ir kur, kurios daugiau niekur kitur nėra. Galiausiai dėl gairių. Tai ne, neturi būti tiesiog vienas pagrindinis veiksmas. Mes ketiname sukurti gairias dviejose srityse. Pesticidų programoje EFSA kūrė gairias apie tai, kiek toksiški yra mišiniai konkrečiais atvejais ir biocidų reglamentas e, biocidų reglamente e, Europ, Europos chemikalų agentūra turės atlikti kažką panašaus, tik tai plačiau. Taigi iš tikrųjų gairias jau ir turime, tik tais jos yra paremtos skirtingos koncepcijomis, tačiau taip pat mes turime išanalizuoti e, šia, šias dvi gairias, kurias galėtume panaudoti bet kokiame teisės akte, jeigu pagal tą teisės aktą reiktų įvertinti mišinį. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad uh, komunikate yra numatytas pagrindinis veiksmas, tai yra be tų aiškių veiksmų, e, kurių reikia imtis, kad mes išpildytume informacijos spragas apie toksiškumą. Mes turime imtis ir kitų veiksmų, mes turime imtis tikrus mišinius, apie kuriuos turime įrodymų, įvertinti jų riziką ir nustatyti, kaip galėtume užtikrinti jų rizikos valdymą ir jį įgyvendinti. Ačiū. Labai ačiū. Mm, toliau e, mes e, suteiksime žodį. Kal šūta 16 minučių, nes daugiau laiko nėra. Ačiū. Aš turiu e, papildomų klausimų. Mes turime žinoti daugiau apie tai, kaip šitie chemikalai veikia. Uh, ir e, komis, e, komisaras atsakingas už 2020 e, metų horizontą išsakė nuomonę, kad reikia daugiau tyrimų šioje srityje. Kai pakviesite svečią aptarti šiai problemai, nekartokite tos temos, tos klaidos, kuri yra daroma daugeliu, su daugeliu dokumentų paketų. Reikia atsižvelgti ir į smulkų verslą. Uh, Tai ir, tai ir kai trauks, tai trauksite į darbo grupę ekspertus, tai traukite ir verslą, ir, ir mokslininkus, ir NVO atstovus. E, aš esu chemikas ir esu patyręs, mok, dirbau mokykloje ir darėme bandymus. Ir mes išpildavome į kreuklę e, bandymų bandymų likučius ir vieną dieną e, mes e, atsidūrėm, pas mus klasėje at, e, susidarė E, tam tikras dūmų debesis, labai erzinantis kvepavimo e, takus. Ir kas atsitiko? Iš tikrųjų, mes į tą kreuklę supylėme netoksiškus junginius, tačiau jie suformavo labai toksišką junginį. Mes iš pradžių to nesuvokėme, bet mes išanalizavome, kasgi atsitiko toje kreuklėje. Ir mes suvokėme, kad tam tikrose situacijose, netgi jeigu netyčia yra sudaromas mišinys, galima būtų nuspėti, jog taip yra atsitiks. Tarkime, kreuklėje, e, virtuvėje jūs e, naudojate natrio dioksidą e, vamšiams išvalyti. Ir jeigu pilsite kažkokį kitą mišinį netyčia, tai gali atsitikti nenumatytų situacijų, galime, galėtume tai numatyti. Taigi norėčiau užduoti klausimą užtenka nustatyti saugų e, kiekvieno elemento e, naudojimo lygmenį ir taip pat mišinio e, naudojimo lygmenį. Mums reikia visgi atsargumo principų, nes jeigu mes nustatytume, nustatinėtume saugi, saugius lygmenis kiekvienam atskiram elementui, tai mes išvaistytume visą savo biudžetą, tačiau mes turime taikytis tam, tikrų atsargumo, taikyti tam tikrą atsargumo principą ir logišką metodą. Ačiū. Ar jūs norėtumėte atsakyti? Ja, um, um, Jeigu galiu, tai norėčiau sureaguoti. Taip, reikia laikytis e, pusiausvyros principo. Sutinku su tuo, ir komisija pastaruoju metu ir vadovaujasi subalansuotų principų, kai formuoja eksperto grupės, užtikrinančias pusiausvirą. Reikia, kad visos interesų grupės būtų atstovaujamos. Ir vėlgi Mums reikia išanalizuoti, kaip tai padarysime. Kalbant apie na, puityje įvykstančius gal nenumatytus atvejus, dabar yra įmamasi veiksmų, tai yra a, žymėjimo, klasifikavimo ir pakavimo reglamente yra numatyta, jog a, a, atsitikus tokiam nelaimingam, nenumatytam atvejui, reiktų pranešti nelaimingo atsitikimų centrui. Ir jeigu toks atsitikimas, įvykis sukelia kažkokią tai poveikį sveikatai, pavyzdžiui, svaigulį, tai tada reikia pranešti tam centrui, kaip numatyta minėtame reglamente, nes ten yra numatytas mechanizmas tok, dėl tokios informacijos e, pasikeitimo tarp valstybių narių. Tada galima būtų įvertinti, kiek aktuali, kokio masto yra ta problema skirtingose valstybėse narėse. Kila aišku klausimas, kaip reiktų į tai reaguoti. Ir e, šiuo atveju reikia išanalizuoti, ar reiktų reaguoti pagal klasifikavimo ir ženklinimo teisės aktą, ar mes uh, ar, ar kažkokiais kitais būdais ir būtent tai mes turėtume išanalizuoti darbo grupėje. Dėl saugaus lygmens aš suprantu, ką jūs turite omenyje ir manau, kad šiandieną turėtume nepamiršti to, kad mes turėtume nustatyti saugius lygmenis ne kiekvienam atskiram cheminiam elementui, bet kiekvienam elementui, kuris yra Europos lygmenių, e, Europos lygmenių ir jo, yra virš, e, jo, jo kiekis viršė 10 tonų. Taigi, turėdami tokią informaciją, bent jau turėsime skaitos tašką. Kai žmogus turės informaciją apie atskirą cheminį elementą, mes galėsime nuspręsti, ko, kokią techniką pritaikysime, nustatant tam tikro e, cheminių medžiagų mišinio toksiškumo lygmenį. Ir galbūt galvojate apie tai, kad e, veiksmai taikomi lėčiau nei norėtųsi, tačiau e, norėtume įtraukti visus į atskirą atvejo analizę, taip kaip yra numatyta reglamente. Ir aš tikiuosi, kad mes toliau rinksime informaciją ir įgaliosime e, pramonę pateikti šitą informaciją mums ir tada remiantis tą informaciją mes galėsime e, nustatyti saugius lygmenis atskiriems chemikalams ir tada saugius lygmenis konkretiems mišiniams. Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums ir kitiems diskusijoms dalyviams. Išsėmėme šios dienos darbo tvarkę, skelbiu posėdžio pabaigą. Rytoj susitiksime su Edmund, Edmund Stoiber, kuris vadovauja darbo grupiai, kuris sieks pat, siekia pateikti pasiūlymus dėl biurokratijos mažinimo. Ir žinoma, po to mes aptarinėsime baigiamąją pranešimą. Tikiuosi įdomių diskusijų. Rytoj susitinkame 10 val. šioje salėje.